Šis, ši interpretacija turi būti, bus patvirtinta, jeigu jai nepasipriešins 40 parlamento narių iki kito, kitos sesijos. Lietuvos e, kompetentingos institucijos pranešė, kad e, ponia Justina Vitkalskaitė pakeis poną e, Viktorą Uspaskichą nuo 21 lapkričio šių metų. Bulgarijos Respublikos kompetentingos institucijos informuoja, kad ponia ponia Monika Hanspajanajatova e, paskirta vietoje pono Stefanovo nuo gruodžio 6 dienos. Noriu pasveikinti naujus kolegas ir noriu priminti, kad pagal trečio straipsnio antrą dalį, kol jų e, įgaliojimai nebus patikrinti, ar už, e, bus dėl jų paprieštarauta, ponia Vitkauskaitė ir ponia Panajotova užima parlamente savo postus su visomis teisėmis, su salga, kad jos yra pateikusios e, pareiškimą, kad neužima bet kokių funkcijų, kurios netitinka Europos parlamento mandato, nario mandato. Prancūzijos institucijos pranešė, kad prašoma atšaukti ponios Marine Le Pen imunitetą pagal 6 straipsnio antrąją dalį. Šis prašymas bus perduotas.